tai tuomet šis paskirimas yra patvirtinamas. Sulaukiau tarybos pozicijos e, dėl komisijos sprendimo ir šis klausimas bus paskeltas posėdžio pabaigoje, trijų mėnesių laikotarpis prasidės nuo rytojaus. O dabar pereikime prie punkto, kuris jau buvo pristatytas remdamasis darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnio antrąją dalimi. Siūlyčiau, kad diskusijas dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo, e, Gvantanamas kalinių bado streikas, kad ši rezoliucija būtų priimta be diskusijų. ši, savo sprendimą dėl šios procedūros turėtume priimti balsuodami, taigi balsavimas, vardinės balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Gerai, dar kartą balsavimą pradedame.